Präsident! Ach <laughs> Gott. okay, David. So, liebe. Mėlėji kolegos, norėčiau jūsų paprašyti atsisėsti savo vietas. Remiantis darbo tvarkos. Mūsų darbo tvarkė dabar balsuosime pagal supaprastintą procedūrą. Dėl ponios Figirėdo pranešimo suteiksiu žodį pranešėjai. Prašau, kolegė. Ačiū, ponė pirmininkė. Mėlyje kolegos, norėjau labai trumpai